mūsų darbą kiekvieną dieną. Jūs matote darbo tvarkę ir e, pasižiūrėsime dabar į kiekvieną dieną atskirai. Prašom dėl darbo tvarkos. E, pirmininkė, tik informaciją norėčiau pateikti. Dėkuoju, kad pasidžiaugėte, jog mes atvykome. Iš tikrųjų buvo sudėtinga, bet tai yra mūsų darbas. Nieko čia ypatingo nevyko. E, gal Aš e, galėčiau pasiūlyti jums e, palengvinti darbą ir paprašyčiau, kad jūs mums e, kuo galima greičiau suteiktumėte informaciją, galbūt atsakytumėte į mūsų elektroninius paklausimus ir e, būtų kur kas lengviau mums dirbti. Turiu prisipažinti, kad ne visiškai supratau, ką jūs pasakėte. Jūsų reakcija lyg ir labai pozityvi, bet ne visiškai supratau, ką jūs sakėte. Bet galbūt dabar pereikime prie darbo atvarkės. Pirminkė, aš norėčiau tik tai pritarti, ką tik kalbėjusiam ponui. Mes žinome, kas vyksta su lėktuvais, mes nekvaili, bet kodėl uh, E, taip ilgai viskas užtruko, kodėl tik šiandien buvo priimti nutarimai. Yra labai daug darbuotojų ir tai kainuoja mokesčių mokėtojams milijonus. Jūs dabar e, nusprendėte atšaukti dalį mūsų darbo tik tai dabar. Labai apmaudu, mes žinome, kad mūsų dabar padėtis sudėtinga, bet mes esame parlamentas. Jūs sakote, kad nebalsuosime, bet jūs galite diskutuoti, kalbėti, bet tai nereiškia nieko, kai reikės balsuoti, jūs sakote, kad mums nereikia. Aš manau, kad mokesčių mokėtojai Junktinėje karalystėje pasibaisėję bus tokiu dalyku. Mes dabar Junktinėje karalystėje siauriname paslaugų apimtis, taupome, o dabar e, švaistome lėšas čia. Ir atėjo laikas uždaryti šitą vietą. Dziękuję panu, dziękuję panu Labai Jums ačiū. Dėkuoju Jums už pastebėjimus. Visus panašius pastebėjimus žiūriu labai rimtai, tačiau visos frakcijos pritarė pasiūlymams, pakeitimams, kuriuos Jums dabar e, detaliai išdėstysiu. Taigi grįžkime prie darbo tvarkės. Pone Rys, dėkoju. Atsiprašau, Intvelt. Manau, kad išmintinga buvo atidėti balsavimą dėl kvorumo problemų, dėl geografinio pasiskirstimo balsų, bet šiūly, siūlyčiau, kad e, darbo tvarkės punktai kuriuos e, dabar numatėte tai išbraukti, galėtų būti svarstomi anksčiau ir žmonės galbūt galės tada išvykti dar anksčiau, nereikės jiems likti ketvirtadienį. Pona ir ponios, aš suteiksiu jums žodį po to, kai aptarsime darbo tvarkę. Dabar darbo tvarkė pirmadienis. Matote darbo tvarkę, matote pasiūlymus pirmadieniui. Taigi kalbame apie pirmadienio darbo tvarkę. Jokių pakeitimų nenumatyta. Mes negalime tęsti sesijos. Tokiu būdu prašom, pereikime prie darbo tvarkės. Pasakė pirmininkas. Mr. Tanok. Pone Tanokai, jūs sakote minėjote, kad reikia perkelti balsavimą į gegužės šeštąją, bet tą dieną vyks Junktinėje karalystėje rinkimai ir daugelis iš mūsų narių nedalyvaus. Galbūt galima būtų balsuoti trečiadienį gegužės penktąją, o ne ketvirtadienį gegužės šeš, šeštąją. Pone ir ponios, turiu pasiūlymą. Dabar nagrinėkime darbo tvarkę po to galėsime vėl tęsti jūsų klausimų nagrinėjimą. Dėl gegužės 5-6 sesijos nuspręsime dėl to vėliau, dabar nereikia to spręsti. Vienas dalykas - balsuosime gegužės 5 ir 6, o visi sprendimai dėl to bus priimti vėliau. Kolegos, nagrinėkime darbo tvarkę ir dabar nebeklausysiu jokių pasisakymų dėl darbo tvarkos. Taigi pirmadienis. Jokių pakeitimų. Jokių pakeitimų pirmadienio darbo tvarkiai. Antradienis. Posėdis prasidės